witam państwa mamy już chyba większość pań i panów posłów ponios ir ponai sveikinu visus atvykus pagal mūsų programą pradėsime balsuoti septintasis klausimas vaistinių pašarų gamyba patikimas rinkai bei naudojimas ir direktyvos 9067 panaikinimas. Pone Aguilera, vicepirmininkė, patiekė šį pranešimą ir galbūt jūs norėtumėte pasakyti keletą žodžių dabar ar vėliau, kaip norite. Pani poseł mówi, że możemy przejść do głosowania. Taigi galime pereiti prie balsavimo, kaip sako kolegė. Yra labai daug pakeitimų, dalis jų pateikta mūsų komitete, kiti iš kitų komitetų ir taip pat yra ir kompromisinių pakeitimų. Taigi, pereikime prie balsavimo. Tikiuosi, kad visi turite savo balsavimo korteles. Dėl kompromisų balsuosime elektroniškai. Ir prašyčiau neįsižeisti, jeigu neklausiu, kas susilaikė, kai bus aišku, kad yra didžioji dauguma už. Taip tiesiog pagreitins balsavimo procesą. 41 pakeitimas, jį pateikė pranešėja, kas už. Ačiū. Priimta.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 priimtas kompromisas, pereikime prie, pereikime prie aštuntojo kompromiso. Kas už? Balsuojame elektroniškai. Prašau. Baigiame balsuoti. Kompromisas priimtas. 98 pakeitimas. ponų Šanį pakeitimas. Keliame rankas. Kas už 98? Pakelkite rankas. Ačiū. Pakeitimas priimtas. 99 pakeitimas ketvirtajame puslapyje. Kas už? Ačiū. Priimta. 101 pakeitimas. Pirmoji dalis atsiimta. 102 pakeitimas. Taigi, 102 pakeitimas dėl antrosios dalies. Kas už? Pakelkite rankas. 102 antroji dalis. Priimta. 103 parlamentaro kaputo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 104 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 105. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 106. Kas už? Priimta. NV17 atkrenta. 107 Kas už 107? Pakelkite rankas. Kas prieš? Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Priimta. Devintas pakeitimas. Devintas. Kas už devintą? Priimta. Šimtas devintas ir šimtas dešimtas pakeitimai. Atsiprašau, 119, sako pirmininkas. Būta ir Dančila pakeiti, pakeiti, pateikti pakeitimai. 119 priimtas. 134. Ne, sako pirmininkas, 136 pakeitimas. Kas už 136 ir 137? Priimta. Toliau. 11 kompromisas. Balsuojame dėl 11 kompromiso. Baigiame balsuoti. EPP yra per daug balsuotojų, per daug narių balsavo. Taigi dar kartą kartosime balsavimą dėl 11 kompromiso. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Pereiname prie 144 pakeitimo. Kas už 144? Priimta. 143. Kas už 143? Kas už? Taigi, 144 ir 145. Balsuosime dar kartą dėl šių abiejų. Kas už? Priimta. 143. Kas už? Atkrenta. Tuomet 13. Pakeitimas kas už? Ačiū, priimta. 149. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 150. Köstinger. Kas už? Priimta. Devintasis kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Prašome. Baigėme balsuoti. Ačiū. Toliau balsuosime dėl 160 pakeitimo. Kelkite rankas, kas už 160 pakeitimą. Ačiū, priimta. 17. Šį pakeitimą pateikė pranešėjas, kas už, priimta. 18. 162 antroji dalis. 162 antroji dalis. Kas už? Priimta. Aštuonioliktasis. Ne, atsiprašau, 163, sako pirmininkas, 163, kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. 163 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Prašau. Baigiame balsuoti. Kompromisas priimtas. 189 pakeitimas. Tai jau aštuntajame puslapyje esantis pakeitimas. Kas už 189 pataisą kelkite rankas. Kas prieš? Kolega Agniu, prašau. Heard... Mes išgirdom 198 ir 189 per vertėjus. Tai kokį pakeitimą čia turite galvoje?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 Kas už? Kas prieš? Atkrenta, tai atmesta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 195. Kas už? O kas prieš? Atmesta. 196. Kas už? Priimta. 198. Kas už 198? Priimta. Toliau. 199. Dekastro patiktas patikimas. Kas už? Priimta. 200. Kas už pakeitimą 200? Atsiprašau, sako pirmininkas, 32 pakeitimas. Envi 32. Priimta. Du šimtai pirmasis kiostingė pakeitimas. Kas už? jest. Poprawka 200 została odrzucona. 200 atmestas, NV 32 priimtas. Taigi dabar 201. Kjostinger, kas už? Priimta. Tarabela, prašau. 200 ir N232 turi būti atmesti, nes 199 pakeitimas buvo patvirtintas. Okay, right. Okay. E, e, e, Dokonujame tai verifikacijai. Taip, sako pirmininkas, reikia pasitikslinti. Taigi dabar 33 pakeitimas. Matyt, aš vis dėlto per greitai jūs raginu balsuoti. 33 Envi pakeitimas. Kas už? Priimta. Du šimtai trečias pakeitimas, dekastro, kas už? Priimta. Taip pat dar reikia balsuoti dėl 202 Hasaka pakeitimo. Kas už 202 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. Toliau dėl 203 balsavome, tai dabar balsuosime dėl 205 pakeitimo. Kas už 205? Priimta. 206. Kas už? Taip pat priimta. 300, 34 envi. Kas už? Priimta. 23. Kas už? Priimta. 207. Kas už? Priimta. 208. Kas už, kas prieš, atmesta. 210. Kas už už 210, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Prašome balsuoti dėl 210 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Priimta vieno balso persvara. Toliau 211 pakeitimas. Kas už? Priimta. 212. Kas už, kas prieš, atmesta. Antrasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Kompromisas priimtas. Toliau. 233 pakeitimas. Šajer Pierik pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Tai yra pakeitimas, kuris lygus NV38 pakeitimui yra toks pat priimtas šis pakeitimas. Toliau 220 pakeitimas, kas už. Prašom kelti rankas. Ačiū, priimta. 26 pakeitimas pateiktas pranešėjos. Kas už? Ačiū priimti. 236, 7 ir 8 pakeitimai. Dėl jų balsuojame kartu. Kas už? Ačiū priimta. 200. Keturiasdešimt trečias, du šimtai Du, 239. 239 pakeitimas, sako pirmininkas. Kelkite rankas, kas už šį pakeitimą priimta. 240. 241 pasitaiso pirmininkas. 241 ir 42 dėl jų balsuojame kartu, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau, trečiasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas šis kompromisas toliau 246 pakeitimas, kurį pateikė Parlamentaras Danten. Kas už 246, kelkite rankas. Priimta. NV 40 pakeitimas. Taigi, kas už NV40 priimta? 262 ir NV 42. Kas už, kas prieš, atmesta. 263. Šrajer pateiktas pakeitimas. Kas už, priimta. Toliau ketvirtasis kompromisas. Norite patikrinti dėl 263 pakeitimo elektroniškai. Prašau. Balsuojame dėl 263 pakeitimo elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. Labai atsiprašau. Tačiau tikrai buvo sunku pastebėti tokį nedidelį skirtumą. Ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta toliau 271 pakeitimas. Zulo pateikė šį pakeitimą. Kas už 271? Prašom pakelti rankas. Priimta toliau penktasis kompromisas. Pradedame balsuoti dėl penktojo kompromiso. Prašau. Prašau pradėti balsavimą. Baigėme balsuoti. Priimta toliau 277 pakeitimas, kurį pateikė kolega Erikson. Kas už 277, kas prieš? Atmesta. 280, ten tam pakeitimas, kas už? Priimta. 281, kas už. Atsiprašau, šitas atkrenta. Tuomet pereiname prie šeštojo kompromiso ir skelbiu balsavimą dėl šeštojo kompromiso. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 286 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Du šimtai aštuoniasdešimt ketvirtasis ir NV 45 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 282 ir 283 kartu, kas už, priimta. 290. Kas už, priimta. 32, kurį pateikė pranešėja, kas už, priimta. Toliau balsuosime dėl priedų. 291. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 293. Kas už? Taigi, kaip ir sakiau, 293. Kas už? Priimta. 294. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Patikrinkime dėl 294. Pradedame elektroninį balsavimą. 294. Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinkime. Baigėme balsuoti. Taigi, kaip ir sakiau, atmesta. 295. Kas už? Kelkite rankas. Pri priimta. 296. Norite patikrinti 295, gerai, balsuojame dėl 295, dentant praneš patkeitimo. 295, prašau. Baigiame balsuoti. Tikrai, ponė Tarabela, šį kartą aš pataikiau. tik vienu balsu, bet vis dėlto yra teigiama persvara. 296. Hasekamp ir Ek pakeitas, pateiktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. MD46. Pirma dalis. Kas už pirmąją pakeitimo dalį, kas prieš, Atmesta. Antroji dalis to paties pakeitimo, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. 297 dėl Kastro. Pakeitimas, kas už, priimta. Toliau. 298. Kas už? Kolega Laslo. Man atrodo, kad kai mes balsuojam, jūs nežiūrit į mus. Tai kaip jūs žinot, ar už ar prieš balsuojame? tak e, jeśli patrzę i mam e, trzy największe grupy e, Ir aš, mat, aš kaip tik visas didžiausias frakcijas matau tiesiai priešais save. Matau EPP, matau socialistus ir jeigu jie balsuoja už, tai aišku, kad bus dauguma. Tačiau, žinoma, stengsiuosi ir jūs pasižiūrėti, kolega, papildomai. Taigi, kur mes dabar esame? Taip. Dekastro 291. Kas už? Priimta. 298. Haza Kamper Ek. Kas už? Atmesta. 35. Kas už? Priimta. Envi 37. Kas už? 47 atsiprašau. Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame. Baigime balsuoti. Priimta. Trišimtasis pakeitimas ir, ne, atsiprašau, sako pirmininkas, taigi 301 pakeitimas, kurį patikė ponas Zulo. Kas už? Priimta. Trišimtai penktasis pakeitimas, kas už? Priimta. Taip, 306 Kjostinger pakeitimas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Vis dėlto kitas pakeitimas. Envi 49. Envi 49. Kas už? Kas prieš? Taigi atmesta toliau 309. Kas Ne, vis dėlto teks elektroniškai patikrinti balsavimą dėl NV49. Prašom. Baigiame balsuoti. Atmesta. Danten, prašau. Pone pirmininkė, jūs užmiršote 305. -ąjį. sekretariat potwierdził e, uwagę pana posła Dante. Taip, teisinga pastaba. Todėl grįšime prie balsavimo dėl 305 pakeitimo. Kas už? Dėkoju. Pakeitimas priimtas. Na ne, gal vis dėlto reikėtų patikrinti elektroniškai dėl 305 punkto. Prašom balsuoti. Balsavimą baigėme. Priimta. Ačiū, kolega, už pastabą. 36 pranešėjo pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas už 36 pakeitimą? Priimta. 310 zulų pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 311 dekastro pakeitimas. Kas už, priimta. 312 ir 13 pakeitimai kas už, priimta. 314 kas už, priimta. 315 kas už, priimta. 37 ir 316 kartu kas už priimta. Trišimtai devynioliktas ir trišimtai dvidešimtas pakeitimai kas už, kas prieš Na, patikrinkime elektroniškai 319 ir 320 pakeitimai. Prašom. Baigėme balsuoti. Priimta. 321. Kas už? Priimta. O gal dabar balsuojame nuo 322 iki 326 kartu. Dėl visų šių pakeitimų. Kas už? Priimti visi pakeitimai. 327. Kas už? Priimta. NV50 pakeitimas. Kas už? priimta. Trys šimtai trisdešimt pirmas ir penkiasdešimt pirmasis pakeitimai. Kas už, kas prieš. Atmesta. Dešimtasis kompromisas balsuojame dėl dešimtojo kompromiso. Baigėme balsuoti. Patvirtinta, tuomet 343 pakeitimas pateiktas Andrijų. Taigi, kas už 343, 44 ir 45 pakeitimus, kas už priimta. Envi 346, Envi 55 ir 346 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Ai, neatsiprašau, balsuoti nereikia, sako pirmininkas. Taigi dabar 42 pakeitimas. Hazekamp. Kas už 42 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. Keturiasdešimt trečias, agnių pakeitimas, keturiasdešimt trys, kas už, kas prieš, atmesta. NV40, NV44, ne, atsiprašau. Taigi, NV pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dar sėki pasakysiu. Kas už NV pakeitimą? Priimta. Kolega Agnių, norite kažką pasakyti? Pirmininkė, e, anglų kabina nepaminėjo Envi ir numerio pakeitimo. Mes išgirdom tik Envi. Kuris Envi pakeitimas, ką jūs turite galvoje? Envi numer 3. Envi 3. Priimta. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas. Atsiprašau, 45, sako pirmininkas. 45 ir 47, nes jie identiški. Kas už? Priimta. 46 ir NV4 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 48 ir NV5. Kas už? Priimta. 49. Kas už? priimta. Penkiasdešimt septintas pakeitimas. Taigi NV7, nes 57 atsiimtas. Kas už NV7? Kas prieš? Atmesta. 58. Kas už? Priimta. 59. Kas už 59? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 59 pakeitimo. Baigime balsuoti. Atmesta. 60. Kas už 60? Priimta. Šešiasdešimt septintasis. Kas už 67-ąjį? Priimta. 68-asis, kas už? Irgi priimta. 69-asis, kas už? Priimta. 77. Kas už, kas prieš, atmesta. Patikrinkime dėl 77. Prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. 78. Kas už, kas prieš. Atmesta. 81. Kas už, kas prieš. Atmesta. 82. Taip pat NV11. Kas už, priimta. 83. Kas už, kas prieš. Atmesta. Envi 12. Žodinis pakeitimas, bet čia jis yra suformuluotas raštu. Taigi, kas už? Priimta. N13, kas už? kas prieš atmesta. 85, kas už, kas prieš atmesta. Dabar balsuosime dėl teisėkuros pasiūlymo, kaip, taip kaip pakeista. Tai yra vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, taip pat vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Dėkoju. Na ir trečiasis balsavimas dėl sprendimo priimti, dė, pradėti dėrybas su taryba pagal 72, 73 straipsnio antrąją dalį, pagal tai mūsų taisyklių 73 straipsnio antrąją dalį, balsuojame dėl dėrybų pradžios. Dėrybo grupiai vadovaus pranešėja ir šešėlinis pranešėjas – Balsuojant reikia dviejų trečdalių balsų. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Taigi, du trečdalius balsų tikrai turime. Taigi šis sprendimas priimtas. Taigi galėsite pradėti dėrybą. Sveikinu Jūs su šiuo rezultatu. Ir dabar prašom pasisakyti, jeigu pagidaujate. Dėkui. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam techniniam ekspertam, visiems kolegom už visą atliktą darbą, nes iš tiesų e, šis darbas pareikalavo daug pastangų, taip pat ir techninės e, patirties ir visi techniniai specialistai man labai padėjo. Dėkoju sekretoriatui, dėkoju ponui Gonzalo, dėkoju Madalenai, savo padėjėjai, nes be jos man būtų buvę labai sunku dirbti. Labai ačiū visiems, visiems. Manau, kad mes laimėsime šią kovą. Nes labai svarbu mažinti antibiotikų vartojimą ir mažinti antibakterinį atsparumą antibakteriniams medžiagoms. Taip pat noriu pasakyti, kad viso proceso metu taryba labai laikėsi medicininių pašarų reglamento nuostatų. Mes nuolat koordinavome savo pastangą su šešėliniais e, pranešėjais, su ponė Grostet, kuri buvo EPP pranešėja šio klausimu. Taigi siekiame, kad nebūtų nenuoseklumų. Dėkojame Jums, linkime sėkmingų dėrybų turėsime, žinome, atsižvelgti ir į ūkininkų interesus. Turime daug problemų šioje srityje ir suvokiame, kokie svarbus yra visi aspektai, bet vis dėlto tam tikrą balansą reikia stengtis išlaikyti. Ir to iš mūsų reikalauja žemės ūkio produkcijos gamintojai. Ir reikia išlaikyti pusiausvyrą trečiųjų šalių atžvilgių, kai kalbam apie konkurencingumą. Taigi dar kartą sveikiname pranešėją. Ir dabar pereisime prie aštuntojo klausimo. Tai yra inovacijų ir ekonominės plėtros skatinimas būsimo Europos ūkio valdymų srityje. Tai labai svarbi, labai aktuali šiuo metu problema. Ir nemanau, kad reikėtų labai daug komentuoti šios temos. Tai norėčiau paprašyti pranešėjo tarti keletą žodžių. Eh, ehm, Dėkui, ponė pirmininkė. Eh, aš norėčiau paprašyti, kad balsavimas būtų nukeltas. Labai atsiprašau, nes balsavimo sąrašas turi mm, tam tikrų neiškumų kai kuriais klausimais. Noriu padėkoti šešėlinė pranešėjam, kad atkreipė į tai mano dėmesį, nes norime, kad nebūtų jokių klaidų, dėl to labai prašyčiau nukelti balsavimą šio klausimu. Czy nie widzę e, uwag ze strony pani panów posłów? Jeigu niekas neturi prieštaravimų ir niekas nenori komentuoti iš sekretoriato pusės tuomet jūsų, šį jūsų prašymą mes galime priimti ir perkelsime balsavimą. Kompromisų tikrai tokiais klausimais reikia siekti ir mes tikrai manome, kad turėtų sąrašas būti kuo tikslesnis. Tuomet galime perėti dar prie kito klausimo mūsų darbo tvarkėje. Tai yra pranešimas dėl atsinaujinančių energijos, energijos šaltinių. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, suklydau. atsiprašau, suklydau, mes dar turime balsuoti dėl nuomonės projekto, dėl naujojo aprūpinimo maistų ir mytybos saugumo alijanso. Šį pranešimą rengė dėvi komitetas, o nuomonės projektą parengė ponė Skotkato iš žaliųjų frakcijos. Yra 152 pakeitimai, daug kompromisų ir labai dėl to dėkojame praneš, nuomonės rengėjai. Gal kolegė pranešėja, nuomonės referentė galėtų pasisakyti? Ne, jie nepagėdauja tuomet. Galime eiti tiesiai prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? priimta. Antrasis pranešėjos pakeitimas taip pat priimtas. Pirmasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Tuomet galime iškart balsuoti dėl antrojo kompromiso. Pradedame balsuoti dėl antrojo kompromiso. Baigiame balsuoti. Priimta. Tuomet 24 pakeitimas. Noišel pakeitimas. 24. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Vieno balsvo persvara atmesta. 27 pakeitimas. Kas už 27 pakeitimą, kas už? Kas prieš? Atmesta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Pradėkite, įjunkite balsavimo įrenginį. Mhm. Baigime balsuoti. 31. Ponios, pono Ek. Hasekamp ir Sanra pakeitimai. Kas už, kas prieš. Atmesta. Keturiasdešimt penktasis pakeitimas, kurį pateikė pranešėja. Kas už? Priimta. Tuomet Ketvirtasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Ačiū. Toliau penktasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 63. Viegas ir Samra pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pradedame balsuoti dėl šeštojo kompromiso. Priimta toliau. 122 ir pakeitimas. 122 pakeitimas. Baranana, Taradelį, Noichel ir kiti. Kas už? Priimta. 122 pakeitimas priimtas. Tuomet 102 pakeitimas pateiktas pranešėjo. Pranešėjos. Kas už? Priimta. Toliau. Septintasis kompromisas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 148 pakeitimas pateiktas Branan, Tarabelo ir Noichel. Kas už? Priimta. 149. Ekhaze Kampiegas ir Senra pakeitimas. Kas už? Priimta. Toliau. Noichel. 150. Kas už? Patikrinkime Baigiame balsuoti. Vienu balsu už 151 Ribeiro pakeitimas, kas už, priimta ir 152 pakeitimas, priimta. Tuomet balsuojame dėl nuomonės projekto taip kaip pakeistas. Balsavimas bus elektroninis, prašome balsuoti. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Dėkojame ir pranešėjai už nuomonės parengimą. Ačiū už kompromisus ir ateityje reikėtų stengtis laikytis tokios kompromisinės dvasios. Taigi dabar jau tikrai galime pereiti prie dešimtojo punkto, kurį buvau paskelbęs. Tačiau leiskite dar ką pasakyti. Vakar žadėjau jums du dalykus. Pirmiausia, paklausykite. Pirmiausia, žadėjau Taigi, svarbi informacija. Vakar žadėjau, kad vieną darbo tvarkės informacinį punktą perkelsime į kitą laiką. Kolega Hausing norėjo pakalbėti apie dėrybų pažangą. Taigi, kolega, ar jūs norėtumėte dabar apie tai pasisakyti? Taigi, suteiksiu jums tris minutės pasiruošti, o aš tuo tarpu pasakysiu štai ką kas bus ateityje, ko mūsų, kokie darbai mūsų laukia. Pirmiausia, nusinčiau ponui Junkeriui laišką, kuriame išdėščiau sudėtingą situaciją susijusią su žemės ūkio rinkom, rinkų situacija, su sunkumais ten. Žinoma, aš tą laišką parašiau susitikęs su ūkininkais Prancūzijoje, bet to atsižvelgiau ir į mūsų Žemės ūkio komiteto paskutinę diskusiją, kuri vyko pirmadienį. Aš norėjau sustiprinti mūsų balsą, sustiprinti mūsų poziciją ir išreikšti poreikį įsikišti į Žemės ūkio rinkos veiklą. Visi gavote tą laišką, Jis buvo skirtas pono Junkeriui, tačiau aš nusinčiau jį ir jums. Taip pat norėjau, kad, kad atitinkamas komisaras, prašau, kad atitinkamas komisaras imtųsi atitinkamų veiksmų, kad būtų ieškoma naujų rinkų ir panašiai. Taip pat kalbėjau apie tai ir komitetų pirmininkų suėgoje dalyvaujant ir komisijos vicepirmininkui. Taigi, kolega Nikolson, jūs norėjote pasisakyti, prašau. Yes. Taip, ponė pirmingė, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti jūs uh, su tuo, kad jūs kreipėtės į komisijos narė šiuo klausimu. Bet aš turiu pasakyti štai, ką manęs tikrai netenkina tai, kaip mes dirbame su komisija. Komisijos narys lankėsi pas mus praeitą pirmadienį ir atvirai pasakysiu, kad ta diskusija pusantros valandos e, užtrukusi Strasbūrė buvo gana aštri ir mes daug ką norėjome jam pasakyti apie problemas, su, kuriais, su kuriamis susiduria ūkininkai ne tik viename regione kokiame nors, bet visoje ES. Ir čia galima kalbėti apie pieno gamintojas ir apie e, jautinos gamintojus. Jie visi laukia konkrečių atsakymų, tačiau komisijos narys tik taip kalbėjo, kalbėjo ir kalbėjo buvo daug žodžių, bet jokių įsipareigojimų. Ir aš manau, kad komisijos narys po vakar vykusios Žemės ūkio tarybos turėjo atvykti pas mus ir turėjo mums labai aiškiai pasakyti, kokie sprendimai buvo priimti. Mes jų laukiame. Jūs, kalbat, jūs e, sakote, kad jūs kalbėjote savo laiške apie sunkę ūkininkų padėtį, bet mes visi tą žinome. Ir kažkas turės, turės e, nutraukti savo veiklą, kai kas turės turė, e, pakeisti savo veiklą. Ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, net žinome, kad kai kurie ūkininkai net e, nusižudo. Nebegali, nebegalim tokios padėties toliau kentėti. Užtenka žodžių. Ūkininkai nori, kad kažkas būtų padaryta. Užtenka jau tų žodžių. Ir jūs, ponė pirmininkė, uh, parašėt laišką, aš jums už tai dėkoju ir džiaugiuosi, kad komisija pagaliau pripažino, kad vyksta krizė. Bet ta krizė yra palietusi ne vieną pieno sektorių. Apskritai visas žemės ūkis yra krečiamas didžio, didžiulės krizės ir ūkininkai yra įspeisti į kampą. Ir jei ūkininkai tikrai supyksta, jie tikrai mus e, da, sutrins į miltus ir visiškai teising, teisingai tai padarys. Tak, głos, e, kolejnym... Na, o dabar suteiksiu žodį ir kitiems. Kaip minėjau, šitas laiškas buvo skirtas panui Junkeriui, bet ir pirmininkų suėgoje jis buvo žinomas ir taip pat ten dalyvavo ir ponas Timmermans tame susirinkime ir aš išaiškinau sudėtingą rink, rinkų situaciją žemės ūkio srityje. Komisaras Hogan vakar susitiko su žemės ūkio ministrais taryboje ir kiek aš žinau, Nebuvo priimta jokių sprendimų, nes buvo pasakyta, kad reikia tam pasiruošti. Ministrai tikėjosi konkrečių pasiūlymų, bet ministrų nuomonės irgi buvo nevienodos. Tiek, kiek man žinoma, teigiamai į pasiūlymą pažiūrėjo prancūzijos ministras, bet nežinoma, taip yra iš tikrųjų. Vis dar laukiame detalios informacijos apie tai, ką nusprendė vakar Žemės ūkio taryba. Ir jų sprendimai, tarybos sprendimai turės įtakos ir komisijos veiksmams. Kai tai žinosime, tada galėsime susitikti ir su koordinatoriais mūsų komitete, jeigu norėsite tikrai galėsime sustikti ir aptarti. Aš tikrai pritariu ponui Nikolson ir jo aš, taip, aš trys žodžiais išsakytai pozicijai. Aš susidariau lygiai tokį patį įspūdį iš susitikimų su ūkininkais ir Prancūzijoje, ir Lenkijoje, visur. Ir mes tikrai turime glaudžių ryšių su ūkininkais ir visi laikomės panašios nuomonės. Na, dabar kolegos, kurie nori pasisakyti, galės pasisakyti, dar turime šiek tiek laiko. Prašau. Andriu, pirmasis. Chairman, I have... Proszę tylko bardzo Taip, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš pirmiausia norėčiau sugrįžti prie tarybos sprendimų, primtų ar neprimtų vakar. Taip, atrodytų, kad kai kurie sprendimai buvo vis dėlto priimti. Mes dar laukime patvirtinimo to, tiesą sakant. Tai, kas mane labiausiai neramina, tai yra ilga, tai, kad kalbame apie ilgalaikės priemonės. Mes e, komisijos nariai sakome jau dviejų, dviejus metus, kad situacija yra labai sudėtinga ir mes turime tiesioginį kontaktą su ūkininkai ir mes žinome, kokia yra situacija. Kad ir kokie būtų, buvo, priimtis, buvo priimti vakar sprendimai, mūsų labiausiai neramina tai, kaip jie su mumis elgėsi. Mes atstovaujame ES piliečiams ir mes su jais palaikom tiesioginį ryšį. Ir jei mums atrodo, kad reikia spręsti labai konkrečias kažkokias problemas, reikia, kad komisija mūsų nuomonę išgirstų, jis turėtų pas mus atvykti. Ir tam, kad jisai galėtų su mumis pabendrauti, pakalbėti. Ir praeitą savaitę Strasbūrė. E, mes e, apie tai kalbėjome ir mes galvojame, kad jisai turėjo mums pasakyti apie tai, kokie pasiūlymai bus e, pateikti tarybai. Štai kas mane neramina, nes situacija tikrai nėra labai demokratiška. Podzielamy poglądy obu panų posłów. Taip, mes pritarėme jums abiems. Ir aš nenoriu kartoti šitų dalykų. Pirmadienį komisaras pristatė žemės ūkio ministrams naujas, naujus pasiūlymus. Mes detalių nežinom. Kai sužinosim, tada priimsim sprendimus. Tik aš nenorėčiau dar kartą pradėti šios diskusijos tol, kol nežinom tų detalių. Ir visų prašysiu dabar pasisakyti tik tai labai trumpai. Hausting norėjo dar pasisakyti. Taip? Ne. Hausting. Taip, vis dėlto, prašau. Aš pritariu ponui Nikolson. Ar negalėtų tai tapti taisykle, kad komisaras kiekvieną kartą po tarybos, ministrų tarybos susitikimo atvyktų pas mus ir praneštų, kas buvo priimta? Juk mes turėsime pritarti ir biudžetui. Man atrodo, kad tai turėtų tapti taisyklę. Mane visuomet nuvilia, tokia situacija, kai mes labai retai susitinkam su komisaru, nes mes esame priklausomi nuo jo kalendoriaus. Mes parlamentarai neturėtų su tuo taikstytis. Taip, toliau kolega Tarabela, prašau. Bien. Il y a exactement un an. Jau vieneri metai praėjo nuo tos akimirkos, kai aš pirmą kartą pradėjau kalbėti apie krizę ir mes e, kaip prie jos ir prisidėjome. Kai mes atsisakome gamybos reguliavimo priemonių, nesvarbu, nesvarbu apie kokią gamybą kalbėtume, nors, aišku, pieno sektorius teikia labai aišku pavyzdį. Mes turime tuomet pasiūlyti kažkokias alternatyves priemonės, nes matome, kad konkuruoti su pasaulio gamintojais yra labai sunku kad ir koks būtų perteklius pasaulyje, net jeigu jis yra labai mažas, iš karto mažėja kainos ir Europos komisija nemano, kad tai yra prioritetinės svarbos klausimas, nes jį derasi dėl tokių dalykų o, o, o, tik paskutinėje eilėje. Ir bendrovo žemės ūkio politika yra mirusi, ji neberėmė ūkininkų. Uh, Ir pamirš, mes jau seniausiai pamiršome, kokie buvo pagrindiniai e, tos politikos tikslai. Tai yra buvo noras apsirūpinti kokybiškais maisto produktais už priimtiną kainą. Taigi mūsų ištiko bankrotas ir mes turime dabar kažką daryti ir turime keisti bendrą žemės ūkio politiką taip, kad jie realiai galėtų gamintojams gaminti, tam, kad jie galėtų išgyventi. O nes šiuo metu ta politika nu, nukreipta prieš gamintojus. Uh arba siūloma yra naikinti perteklių, bet tai yra tikrai ne, neprimtina priemonė, arba tai taikomos yra visiškos rinkos taisyklės, vėlgi, kurios ne, nepasiteisina. Na, kai susitinkam su komisaru, būnam labai mandagus, nenorime jo įžeisti, visuomet taip praeina mūsų susitikimai. Išsakykite tai komisarui, išsakykite savo nepasitenkinimą, kurį išreiškite čia komitete. Taip, prašau kolegos, bet neilgiau kaip vieną minutę. Nes matau, kad prasidėjo diskusija visai naujų klausimų, kuris nebuvo numatytas. Vieną minutę, ponė Sanar. Gracias, presidente. Bueno, a mí... Eh, Ačiū, pirmininkė. Taip, aš manau, kad komisijos narys panas Hauganas turėjo pas mus atvykti ir mums pranešti apie tai ir buvo priimti kokį nors sprendimai vakar. Mes girdime, kad e, siūloma yra ūkininkams e, savo norų mažinti galvijų skaičių. Bet kaip tai vyks? Juk e, taip. M, smulkus, nedideli ūkiai bus išstumti iš e, rinkos. Bet kaipgi taip gali būti, juk mes, e, juk mes nuolat kalbam apie tai, kad mums reikia padėti toms, e, tiems ūkiams. Ir tos priemonės, kurios taikomos dabar, tikrai ne, nepadeda. Bet to būtų įdomu sužinoti, ar dauguma kolegų pasisakys už tai, kad būtų e, reguliuojama gamyba ir pritars tam, kad e, gamybos reguliavimas yra vienintelis būdas spręsti problemą. Ponas Ropė. Aš noriu Jums padėkoti, kad dabar apie tai kalbam, kad organizavot Strasbūrė susitikimą su komisaru ir kad parašėt Junkeriui laišką. Tai iš tikrųjų nuoširdus ačiū ir tikimės, kad tas turėtų suveikti. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad komisaras mums pažadėjo, pasakė, duokit savaitę, aš jums pasiūlysiu rinkos ribojančias, pasiūlą ribojančias priemonės. Tai terminas buvo vakar. Komisaras mums nieko nepasiūlė. O, komisijai, o taryboje aš girdėjau, kad jis paprašė trijų mėnesių ištirti rinką ir paskui pasiūlys, ką žadėjo mum per užpraeitą posėdį. Tai iš tikrųjų vyksta kažkoks tai žaidimas, galbūt rytoj galėtų atvykti, e, tai yra šiandien vakare galbūt galėtų atvykti komisaras ir mums kažką tai pasakyti, nes liktai e, kiekvienos šalies ūkininkai seka ir aš žadėjau savo ūkininkam, kad e, nieko nenusprendėm, nenusprendėm reiškia Strasbūrė, kad po savaitės bus sprendimas, o jo nėra. Ačiū. Pani poseł Doc. Pani poseł Doc. Pone Doc. Uh, Dėkoju, gerbiamas e, pirmininkė, kaip ilgalaikė komiteto narė, irgi vakar internete ieškojau tarybos išvadų. Noriu pasakyti, kad komisaras išklausė dėl intervencinių ribų E, padidinimo galimybės, nes dabar jau artėjam prie dabartinių ribų, bet jis pasiūlė e, vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio priemonės, o trumpalaikių priemonių kriziai rinkose pašalinti mes neturime. Ir turint galvoje kainų nepastovumą, jų sviravimus, tai, ką atskiros valstybės narės daro, tikrai tas nepajėgs šios krizės išspręsti, mums reikia skubių, netidėliotinų priemonių. Ponas Flanagan, kaip aš matau situaciją, tai prieš įdarbinant žmogų žiūrime jo gyvenimo aprašymą turint galvoje e, žemės ūkio padėti Airijoje, Airijos, parlamentaro nariai, sako, Airijos parlamentarai, sakoma, prieš, e, prieštarauja, neremė savo Airijos komisijos nario. Bet mes, e, jūs turėjote mūsų išklausyti, nes mes žinome to komisaro gyvenimą, koks jo gyvenimas buvo tai nesusiję su mūsų svarstoma tema ir nieko gero to, mums negali tokia diskusija atnešti. Nepradėkime dabar svarstyti tokių dalykų. Pone Maginės, žodis jums. Oh, I don't know, Chairman. Na, Pirminkė, aš nežinau, ar, ar, ar aš galėčiau iš tikrųjų dar labiau pagyvinti diskusiją. Laisvo žodžio, e, e, žodžio laisvė yra labai svarbi, tai yra aišku. Vakar buvo nagrinėjamos devynios priemonės, e, devynios buvo pasiūlytos, kai kurios buvo patvirtintos ir neaišku, kiek veiksmingos jos bus. Ir uh, tarybos išvadų mes neketiname šį rytą svarstyti. Gal turėtume įtraukti tą klausimą į darbo tvarkę. Mus labai neramina situacija ES ir mes norėtume, kad mes galėtume padidinti kainas, bet dėja pasaulis veikia pagal kitas taisyklės. Gal mes galėtume šiandien taip pat kalbėti ir apie tai, kaip reikėtų keisti bendrą žemės ūkio politiką tam, kad galima būtų geriau atsižvelgti į pokyčius. Uh, Ir tikrai būtų labai gerai, jeigu komisijos narys galėtų mums paaiškinti, kokios bus tos priemonės, kas jas finansuos. Ir ta, Junkeris, pavyzdžiui, visiškai nekalbėjo apie politinę Rusijos embargo kainą. Ir iš tikrųjų jisai galėtų pas mus, turėtų pas mus atvykti ir išklausyti mūsų nuomonės. Savo laiške rašiau apie tai, ir prašiau paaiškinti mums ir Rusijos priekybos embargo pasiekmes ir išsakiau, kad šitas embargas netnešė jokių politinių privalumų, o tik tai pakenkė ūkininkams. Taip pat pirmadienį vykusioje diskusijoje, kurioje dalyvavo ir ponas Ham, taigi čia pakalbėjome apie poreikį panaikinti embargą kolega, tai yra komisaras Han, tikrai išgirdo šitą žinią, nes ji buvo išreikšta labai viena, buvo išsakyta labai vienareiškimiškai žodžiais. Ir komisaras turi kuo greičiau atsiųsti mums informaciją apie tai, kokie yra ministrų tarybos, rezultat, tarybos žemės ūkio tarybos rezultatai ir kad mums būtų pateikti ne tik tai deklaratyvūs rezultatai, bet iš tikrųjų detalės apie tai, apie ką buvo kalbama, dėl ko buvo susitarta ir kada mes gausime tuos rezultatus, kuriuos mums žadėjo pateikti komisaras ir pasiūlymus. Komisaras nenori su mumis susitikti anksčiau, negu kad bus pateikti tie pasiūlymai. Jau pirmadienį susitikime jis mums pažadėjo, kad bus pateikti tokie pasiūlymai, bet jis dabar nenori jų komentuoti, kad paskui nereikėtų dar jų pagerinti vėliau. Ponas Danten, paskutinis. Aš, kaip ir e, daugelis kolegų, Turėdamas galvoje tuos pasiūlymus, kuriuos vakar išgirdau, galiu pasakyti, kad mane labiausia neramina tai, kad nėra finansavimo šiem dalykam. Ir jei mes naudosime tik tai krizių, krizėm turimus e, rezervus, tai mu pritrūks pinigų e, ūkininkam pagal pirmąjį ramsti, tai tuo būdu jie nukentės dviejopai dėl krizės, nes negalės gauti visos e, paramos, kurią turėtų gauti, plus e, negaus e, išmokų pagal pirmąjį ramsti, kurias turi teisę įprastoms, e, normaliai turėtų teisę gauti. Tai ir krizė, ir embargo. E, labai į neigiamą padėtį stato ūkininkus ir mes turime kryptis į poną Junkerį, kad galbūt galima rasti pakankamai finansų, kad galėtume ir su migrantų krize kovoti ir spręsti žemės ūkiją esančią krizę. Pirkime žemės ūkio produktus iš ūkininkų migrantams maitinti. Taip amerikiečiai uh, elgesį ir galbūt galėtume pasinaudoti jų patirtimi. Taip, tai irgi buvo minėta pirmadienio susitikime su komisaru Hanu. Ar kas nors dar nori ką nors pasakyti, ko dar ne, negirdėjome labai trumpai? Prašau, kolega. Avem o criză de supraproducție. Gerbėjai kolegos, tol, kol rinkoje e, yra per daug keulienos, pieno ir tol, kol neturėsime konkrečių priemonių, e, kurios paskatintų ūkininkus periorientuoti savo gamybą, tuomet turėsime daugybę problemų. Nes jeigu tiesiog e, tą perteklių kažkur kaupsime, tikrai nieko nespręsime. Taigi veiksmų reikia imtis kuo skubiau. Kolegos, nekartokime tų pačių dalykų, kurie jau buvo pasakyti. Prašau, kolega. Dėkoju, aš nekalbėsiu per nelik ilgai. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes šį klausimą uh, nagrinėjome, kalbėjome apie įvairias problemas, kurios prisidėjo prie krizės ir man atrodo, kad mes labai aiškiai pasakėme, kad embargas yra tik viena iš problemų. Kai kurios šalės kenčia nuo jos labiau, kai kurioms visiškai tas embargas nerūpi dėl to, kad tos šalės neturi jokių prekybos ryšių su Rusija. Taigi aš manau, kad mes turime gerai išnagrinėti ir suprasti, kokios yra tikrosios krizės E, priežastis ir kaip galima būtų jas spręsti. Nes kalbame apie tikrą krizę ir kažkas ją paskatino. Taigi reikia pirmiausia išsiaiškinti, e, kokios yra tos krizės priežastis ir reikia e, atsižvelgti į visą bendrą vaizdą, bendrą visą situaciją. Prašau, kolega, bet labai trumpai. Labai trumpai pasakysiu, tiesa tikrai yra skaudi. Tiesa uh, skaudi, žaidžia tiesa mus. Myślę, że większość nas serce boli. Taip, daugumą iš mūsų skauda širdį. Ir kai kurie netgi sveikatos problemų dėl to turi. Visą tą žinome. Tačiau, ponė, jeigu jūs sėdėtumėt mano vietoje ir jūs jaustumėtės panašiai. Taigi šią diskusiją baigiame. Toliau rašome laiškus komisarams, komisarui konkrečiam. Ir vis dėlto noriu dar kartą pasakyti, kad kai nueisite į savo frakcijas, kalbėkite tuo pačiu tonu ir ten atėjus komisarams atitinkamai pasisakykite. Pirmininkų suėgoje taip pat kalbėkitoje, kad tokiuose 16 valandos posėdžiuose nebūtų taip mm, silpnai kalbama, kad komisaras Han gautų tikrą informaciją. Ir tame posėdėje dalyvavo daug dalyvių ir aš džiaugiuosi, kad kai kas iš jūsų irgi dalyvavo. Na, bet šią diskusiją tikrai reikėtų baigti. Dabar dar kartą paprašysiu pono Hoislingo pasisakyti, išsakyti tą informaciją, kurią jūs buvote žadėjęs tai susijęs su šia tema. Pirmininkė, vieną dar dalyką pasakysiu. Jūs sakėte, kad mes visi buvom labai malonus komisarui, bet tai tikrai netaiko, netaikytina man. O dabar apie trilogą. Ketvirtasis trilogas vyko vasario 29 dieną ir kalbėjom apie priekybą. 32, 33, tada 40. Pirmas, antras, trečias bei septintas ir devintas punktai buvo aptarimi, kalbėjom apie importus, visos institucijos sutarė, kad dabartinė lankštaus ekvivalentiškumo sistema netitinka ateities iššūkių ir reikalavimų. Komisija siūlė importui taikyti prisitaikymo nuostatas bet tai nėra labai lengva, nes ne visi galės laikytis ES standarto, apie tai jau kalbėjome anksčiau. Ir parlamentai, ir tarybui labai svarbu atsižvelgti į vietos reikalavimus, kalbant apie importą. Parlamentui dar buvo svarbus kiti aspektai, kai kalbame apie produktus ir apie substancijas, apie medžiagas, kad būtų atsižvelgta į vietos klimato sąlygas. Per pertrauką tarp posėdžių mes irgi pasiekime vieno kito kompromiso šiuo klausimu ir priartinome parlamento ir tarybos pozicijas. Tačiau dėl vieno dalyko negalime sutarti ir tas dalykas nuolat kartojasi visų dėrybų metu reikės apie tai dar kalbėti ir ieškoti kompromiso. Nuolat yra keliamas klausimas dėl tų deleguotojų teisės aktų taikymo. Parlamentas negali pritarti e, tarybos pasiūlymams taikyti tik tai taikyti tik tai įgyvendinimo teisės aktus. Uh, Taigi šiuo klausimu dar teks pasiginčyti, na ir paskutinį kartą taip pat minėjome šitą dalyką. E, tai yra tos mišrios įmonės, jos gali būti e, pritaikyti, jos gali būti laikomos tinkamomis tik tada, kai gamyba yra aiškiai atskirta Neva tai neturėtų galioti žuvims, buvo keliamas toks reikalavimas ir kartu su pranešėjais parlamentas sakė, kad šiuo klausimu mes kompromisu nedarysime net ir žuvims. Lygiai taip pat ir žuvims taikytinas mm, tas pats reikalavimas, negalime ekologinių lašišų ir paprasčiausiai pramoninių būdų auginamų lašišų auginti vienoje įmonėje, neatskiriant griežtai. Taigi mišrios įmonės ir toliau turėtų būti laikomos e, priimtinomis, pakeičiant sąlygas, taip kaip mes e, jų reikalaujame. Kol kas komisija jokių griežtų taisyklių nebuvo nustačiusi, dabar tos taisyklės turėtų būti suformuluotos. Vienu klausimu pažengėme į priekį. Ateinantį antradienį bus dar vienas trilogo posėdis. Ir Niderlandų pirmininkaujantis šalis mėgina tikrai aptarti visus esminius klausimus ir ieškoti kompromisų visais klausimais. Žinoma, šiuo, tuo mano ką tik minėtų klausimų dėl įgyvendinimo ir deleguotojų teisės aktų nežinau, ar pavyks taip greitai susitarti, bet parlamentas tikrai negali pritarti tarybos pozicijai šiuo klausimu. Taigi tolesnėse dėrybose mes lygiai taip pat turėsime dėl to diskutuoti ir lygiai taip pat norėsime būti įtraukti į būsimus darbus, ko taryba mums nenori dabar leisti. Šiaip darbo dvasia trilogo posėdžio metu buvo labai pozityvi, tikiuosi, kad ir kitas posėdis lygiai taip pat mums padės siekti tolesnių kompromisų ir nereikės mums atsisakyti savo pozicijų, taip kaip tai buvo ir lygi šiol. Tai tiek. Ponios ir ponai. Paprašyčiau kalbėti trumpai. Nikolson Tarabela paprašė žodžio. Taigi, pirmasis ponas Nikolson, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už pranešimą. Netaip seniai susitikau su ūkininkais, kurie gamina Junktinėje karalystėje ekologinius pašarus, e, turi didelę tokių pašarų gamybos įmonę ir jie atkreipė mano dėmesį į tam tikrus svarbius dalykus. Pirmiausia, tai žaliavų įsigijimas. Ir jie taip pat labai daug dėmesio skiria moksliniam tyrimam šioje srityje e, pašarų, e, inovatyvių pašarų srityje. E, šie teisės aktai turės didelę įtaką pašarų srityje, ypač pašarų keuliams srityje noriu pasakyti, kad Junktinėje karalystėje nėra pakankamai sertifikuotų e, ekologinių pašarų gamintojų, kad užtikrintų tinkamą kiekį e, pašarų turinčių baltymų tiekimą. Ypač kai kalbame apie ekologinę keulienos ir paukštienos gamybą. Taigi, e, tai, kas siūloma, e, praktiškai bus vargiai įgyvendinama. Jei mes laikysimės e, tų pasiūlymų, tai aš džiaugiuosi, kad pranešėjas sako, kad ne, mes nesilaikysime tų pasiūlymų, nes manau, kad E, Europos teisės aktai dažnai skirtingai interpretuojami įvairiose regionuose. Mums reiktų ilgalaikės apžvalgos ir, ir, ir peržiūros tos ekologinių pašarų gamybos rinkos. Nes e, turim turėti galvoje, ar galėsime ekologinę gamybą aprūpinti reikiamų pašarų kiekių, nes ekologinė gamyba labai plečiasi, bet negalime gauti pakankamai žaliavų ekologiniam pašaram pagaminti. O jei tuos pašarus įsivesime ne iš ES valstybių, tai kaip užtikrinsime jų e, kokybę, kaip užtikrinsime, kad būtų laikomasi tų standartų. Ir iš tiesų, aš tikiuosi, kad mes čia nesukursime daugiau biurokratijos, nes čia yra svarbus dalykai. Ir tie, kas užsima ekologinę gamybą, ekologinę žemdirbystę, iš tiesų e, nori, kad ta sritis vystytųsi, bet e, turime turėti galvoje, kad tai, kas siūloma, turi būti įgyvendinta praktiškai. Dėkui. Dėkoju. Kolegos, turime šiokią tokią laiko problemą. Taigi, turėkite tą galvoje. Dėkui, pirmininkė, nekalbėsiu ilgiau kaip dvi minutės. Ekologinė gamyba plečiasi ES ir plečiasi E, labai sparčiai, nes e, yra verta 22 milijardų eurų Europos Sąjungoje. Ir e, aš iš tiesų manau, kad turime siekti, kad kai kalbame apie importą tokių gaminių, tai turime siekti, kad tų importuojamų gaminių kontrolė būtų labai griežta, kad mes nepakirstume pagrindo mūsų ekologiniai gamybai ir Europos ekologinių produktų gamintojams. Antras klausimas. Tie mišrus ūkiai. Aš nesu jų šalininkas, nes ūkis arba ekologiškas arba ne. E, nes tikimės, kad ekologinė gamyba tai yra be pesticidų, be cheminių medžiagų ir taip toliau. Taigi aš nepritariu tiem mišriem ūkiam. Gaila, kad uh, tokius ūkius leisime, bet e, ūkis e, bent jau tikiuosi, kuris augins, e, pavyzdžiui, ekologiškus paukščius, bent jau tada savo ūkija pagamintus pašarus naudos. Ir turime siekti, kad ekologiški pašarai ne, iš tiesų būtų ekologiški, kad jie nepakirstų ekologinių produktų vertės. Ir čia turime neužmiršti smulkių įmonių. Ir jos dažnai ES visai neturi balso. Dėkui. Pan, dziękuję. Problem czasu, proszę Państwa. Pan... Dėkoju. Dar kartą noriu priminti Jums laikas spaudžia, labai neišsiplėskite. Ponas Ropė ir paskui baigsim. Pirmininkė, aš tikrai nepiknaudžiausiu laiku ir <clears throat> keletą minčių tik tai noriu pasakyti. Visų pirma, noriu padėkoti kolegai Martinui už labai svarbų dokumentą ir palinkėti jam sveikatos visą tai įveikti. Na ir noriu pasakyti dėl mišrių ūkių, kad yra šiandieną valstybių, tame tarp ir Lietuva, kurie atsisakė mišrių ūkių, yra tik tai ekologiniai arba neekologiniai Ir e, iš tikrųjų klausimas labai svarbus, kaip bus suformuluota šitam dokumente. Ar bus pastoviai teisinti mišrių ūkiai, tai valstybės narės turės iš naujo persvarstyti, sakykime, savo sprendimus, ar tai bus pereinamasis laikotarpis duotas ir ateityje nebus e, ūkių, į mane kreipiasi šiltnami, pavyzdžiui, Lietuvoje, jie norėtų pereiti ekologiniu, bet jie negali per vienus metus pereiti. Tai yra ilgas procesas ir didelės labai investicijos. Todėl labai svarbu šitą būtų reglamentuoti. Ačiū. Dziękuję pan poseł Haas. Proszę państwa, mamy jedną minutę. Dziękujemy panie Haas. Ir dar kartą jums sutiksiu. Tik tai vieną minutę ir tikrai jau dabar nedėkokit. Kalbėkit labai trumpai. Pone Hausing. Labai trumpai. Džeimsai, importų klausimas. Mums jų reikia, jie būtini, visi tą žinome, bet turime sukurti taisyklės, kurios atitiktų ES kokybės standartus. Jokio kito kelio nėra. Dabar turime 28 skirtingus standartus. Kelią visuomet galima rasti. Mes negalim dabar sakyti radikaliai, tik tai įleisim tik tai tai, kas atitinka ES taisyklės. Reikia kompromiso, jeigu norime pasiekti optimalaus rezultato. Ponai Tarabelai, norėčiau taip pat pasakyti vieną žodį. Aš nemanau, kad verta pradėti diskusijas, kurias jau esame baigę. Balsavome dėl pozicijos. Aš žinau, kad ne kiekvieno iš jūsų nuomonė toje pozicijoje atsispindi, bet dabar pradėti spaudos kampaniją, sakant, kad Europos parlamentas nori leisti pestis, naudoti pesticidus ekologinėje gamyboje, tai yra nesąmonė. Mes nenorim ekologinėje gamyboje leisti naudoti pesticidų, mes norime prevencinės kampanijos. Ir aš manau, kad tai, ką jūs dabar surengėte, tai yra nesažininga jūs pateikėte viską taip, tarsi mes ar taryba norėtumėm leisti naudoti pesticidus ekologinė žemės, ekologinėme žemės ūkėje. Kalba yra apie tai, ar ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai neturės sumokėti kainos už tai, kad kitur leidžiami naudoti pesticidai. Mes nenorime tų pesticidų, bet klausimas, kaip reglamentuoti šį klausimą, ar reikia nustatyti kažkokią minimalę ribinę vertę, ar kažkaip kitaip. Tik tai nepradėkime dar kartą šios diskusijos, nes viskas jau yra pasakyta. Dėkoju. Atsiprašau, pirmininkė, Atsiprašau, kolegos, sako pirmininkas, kad ne visi e, norėję galėjo pasisakyti. Dabar komisija paprašė žodžio, paprašysiu komisijos kalbėti trumpai. E, jest to sprawozdanie. E, e... Taip. Jeigu turite kokį nors specialią pastabą, tai pasakykite, bet šiaip čia komentuoti mes jums kaip ir neturėtume suteikti teisės, nebent turite kokią nors labai konkrečią pastabą. Grazie Presidente, soltanto una considerazione. E... Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti tik vieną pastabą. Ponas Hauslingas jau minėjo, kad įvyko keturi trišalių dėrybų posėdžiai ir netrukus vyks penktasis posėdis. Taigi institucinės procesas vyksta, nors gal netaip spašiai kaip norėtųsi. Ir pirmininkaujantis šalis ir Europos parlamentas jis daro viską, kad galima būtų kuo skubiau susitarti dėl šio labai techninio beje klausimo. Bet jeigu mes norime laikytis pirmininkaujančių Niderlandų nustatyto darbų grafiko, tai reiškia, kad jei mes norime iki birželio pasiekti politinio pobūdžio susitarimą, tuomet mes turėtume dirbti kur kas sparčiau. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, po kelių dienų mes minėsime antrasias biologinių produktų ženklinimo pasiūlymo metinės. Ir mes norime, kad žemės ūkio sektorius Europoje galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Ir mes matome, kad uh, ekologiškų produktų dalis rinkoje vis didėja, tačiau mes dar nesugebėjome pasinaudoti tuo. Turime tikrai paspartinti tarp institucinį procesą tam, kad mes galėtume iki birželio pabaigos susitarti. Dėkuoju. Dėkuoju. Ja prosiłem, jeśli są uwagi specjalne, dlatego, że nie ma... Ačiū prašiau pasisakyti tik tuo atveju, jeigu turite kažką labai konkretaus, labai specifiško. Tokių dalykų kartoti nereikia. Ar norite, jeigu dabar norite kažką dar pridurti, tai turėtų būti ne daugiau kaip vienas sakinys. Labai sunku suvaldyti laiką, kai jūs tiek daug norit pasakyti. Pone pirmininkė, nu ne jums spręsti, ar mano pasisakymas yra naudingas ar ne. Uh, Aš nežinau, gal čia viskas priklauso nuo vertimo ar, ar kaip, nežinau, bet jeigu jūs darote tokius, tokias prielaidas, kad mūsų pasisakymą ar nenaudingi, tuomet jūs žaidžiate mus. Mums balsuoti tikrai nebuvo lengva, nes e, mes turėjome labai atidžiai stebėti, kaip e, buvo balsuojama ir dėl to balsavimas užtruko, užtruko daugiau nei valandą. Bet aš norėčiau Jums pasakyti, kad ne, negalima uh, ke, uh, diskutuoti apie tai, ar aš galėčiau pasisakyti po komisijos. Uh, komisija yra vykdomasis uh, organas ir uh, Aš manau, ponė pirmininkė, kad jūs turėtumėt laikytis demokratijos principų ir leistumėt kiekvienam laisvai išsakyti savo nuomonę. Dėkuoju. Jūs teisus, aišku, bet mano nuomonė, galima pasisakyti tik tai tą temą, kurią dabar kalbame. Bet, bet kuriuo atveju aš jūsų žodžius priėmiau domen. Dabar baigiame šį klausimą ir periname prie dešimtojo darbo atvarkės klausimo nagrinėjimo. Kalbėsime apie pažangos ataskaitą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. kolega Bogovič parengė nuomonę. Jeigu galite per penkias minutės ją išdėstyti. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pažangos ataskaita atsinaujinančio energijos šaltinių srityje birželėje buvo, komisijos, buvo parengta komisijos. Sausio mėnesį kilo nesutarimas tarp Envi ir ITRE komitetų dėl atsakomybės ryčių. Mes labai vėlai pradėjom nagrinėti šį pranešimą, kadangi pirmiausia, galėjome, pirmiausia turėjome išsiaiškinti, kaip vis dėlto pasidalins kompetencijas tie minėti du komitetai. Todėl negalėjau laikytis ir nu, nustatyto plano. Šešėlinių e, pranešėjų sustikimas turėjo vykti dar vasario pabaigoje. Deja, tai neįvyko ir aš dėl to labai atsiprašau. Dabar mes tenksimės laikytis įtrė nustatyto plano Tikiuosi, kad ateityje darbas bus sėkmingesnis. Per tokį trumpą laiką nuomonės projektą parengti buvo labai sunku, bet aš jau dabar džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su šešėliniais pranešėjais. Europos komisijos e, ataskaita atsinaujančio energijos šaltinių srityje pilna įvairių įdomių faktų. Ten daug parašyta apie tai, ką dar reikia padaryti. Atitinkama direktyva skirta atsinaujančio energijos šaltinių skatinimui buvo priimta 2009 metais ir buvo, priimt, ir buvo nustatyta iki 20 metų pasiektini labai ambicingi tikslai. Tai yra 20 procentų energijos iš atsinaujinančių šaltinių, 10 procentų turi būti transporto srityje ir daug kitų ambicingų tikslų. Iš pranešimo matyti, kad tikslai susijęs su atsinaujinančio energijos šaltinių taikymu. Yra tikrai pasiekti jau beveik 50 procentų. 19 valstybių tikslai jau yra peržengę tas vertės, kurios buvo nustatytos anksčiau. Kai kurios valstybės narės dar turi pasitemti tam, kad išlaikytų tą tikslą, galutinį tikslą ir jį gyvendytų, tačiau taip kaip viskas atrodo dabar, Panašu, kad 20 procentų energijos iš atsinaujinančių šaltinių tikslas iki 20 metų bus pasiektas. Transporto srityje situacija prastesnė. 10 procentų buvo mūsų tikslas, o dabar mes esame pasiekę maždaug 6 procentus. Tai yra daug mažiau, negu kad buvo numatyta proceso eigoje, todėl čia dar reikės pasitempti pranešimas ir mūsų nuomonė susijusi su žemės ūkiu visų pirma, savaime suprantama. Taigi čia, mūsų nuomonės projekte, kuri yra, žinoma, labai nedidelės apimties. Daugiausia mes koncentruojamės mm, į biomasės ir biologiškai bioenergetinių augalų auginimą, bioetanolio auginimą, gamybą iš atliekų ir žemės ūkio produktų. Biomasė yra labai svarbi šilumos požiūrių, kaip šilumos šaltinis. Iki 2020 metų mes tikimės, kad biomasė bus, da, taps dar paklausesnė, jos paklausa išauks 37 procentais lyginant su 2012 metais. Šitą tikslą mini ir komisija savo ataskaitoje. Galbūt reikės įsivežti granulių nuo daug, padidinti granulių įsivežimą nuo 30 iki 50 milijonų tonų. 12 metais tai buvo 4,3 milijonai tonų. Pone Kjostinger parengė ataskaitą, iš kurios matyti, kad miškai teikia nepaprastai daug galimybių energetikos srityje. Jeigu mes uh, miškus racionaliai išnaudotume, tai jiems nepakenktume ir galėtume labai pasinaudoti jų energetinę vertę. Apie bioetanolį galime pasakyti, kad 75 procentai mūsų naudojimo bioetanolio panaudoja, pagaminama iš medžiagų, kurios užauginamos Europos Sąjungoje, tai iš medžiagų kaip kviečiai, cukriniai runkeliai ir panašių. Mums reikia laikytis šito procento arba netgi jį dar padidinti. Bioetanolis yra papildomas mm, produktas žemės ūkio gamyboje, bet mums čia reikia ir ambicingesnių tikslų kas dėl biokūro. Taip kaip jau anksčiau buvo minėta, kalbant apie kitus punktus, dabar tikrai atėjo laikas pamastyti, kur panaudosime runkelių, kviečių ir kitų produktų perprodukciją. Taigi verta pagalvoti apie bioetanolio gamybą iš šių žemės ūkio produktų. Taip prisidėtų ir prie rinkos reguliavimo cukriniams runkeliams tas tikrai galioja. Panaikinus kvotas atsiras didžiulė cukrinių runkelių perprodukcija ir šiuo klausimu tikrai verta diskutuoti toliau. Šiandien buvo nustatytas ir terminas, iki kada galima teikti pakeitimus, tai yra balandžio 20 diena. O 25-26 dieną mes dėl tų pakeitimų balsuosime. Balandžio mėnesį taip pat vyks ir šešėlinių pranešėjų posėdis, kuriame balsuosime dėl pakeitimų. Skubame, nes įtrė darbo tvarkė yra tokia, kad jie diskutuos dėl pakeitimų jau balandžio 20 dieną. Ačiū. Ačiū, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Na, o dabar prašysiu kitų parlamentarų, ponė Kaputo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Bogovič įsamei paaiškino mums techninius ir administracinius klausimus susijusius su šią diskusiją. Beje, labai sudėtinga diskusija, taip iš tikrųjų. Atsinaujinanti bioenergija turėtų būti populiarinama žemės ūkio sektorija. Ji turėtų užimti kur kas svarbesnę vietą mūsų energetikos politikoje. Ir aš tikiuosi, kad mes galėtume suteikti naują postumį mūsų inovacijomis grindžiamai ekonomikai. Labai lengvai galima programuoti energijos poreikius žemės ūkio sektoriuje. Ir aš tikiuosi, kad mes netgi galėtume taip pat stabilizuoti ir energijos kiekį mūsų energijos tinkluose, jei geriau naudotume žemės ūkio sektoriuje gaminamą energiją. Ir pranešime Kal, reikėtų taip pat kalbėti ir apie išmaniuosius energijos tinklus, kurie padėtų mums geriau išnaudoti žemės ūkio energetinį potencialą. Dar yra teisinių kliūčių susijusių su patekimų į rinką valstybėse narėse. Ne visi gali prisijungti prie to išmanio tinklo ir manau, kad mes turime skatinti valstybės narės panaikinti tas kliūtis. Yra dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, nors iš esmės pritariu ponui Bogovič. Bet yra dar vienas dalykas, apie kurį reikėtų kalbėti šiame dokumente. Tai yra žemės ūkio energetiniai rajonai, kuriuose galima būtų geriau išnaudoti e, energetinį žemės ūkio potencialą. Tas rajonas būtų toks teritorinis vienetas, kuriame būtų nustatyta tam tikra energijos gamybos ir skirstimo sistema. Taip konkrečiais pavyzdžiais galima būtų paskatinti valstybės narės plėtoti tą sektorių. Dėkuoju, ponė pirminkė. Pone Andriu. Pone Andriu, labai trumpai. Vazidon. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdamas apie šį dokumentą, aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu mums, yra, mums nepaviršti tai, apie ką kalbėjo e, kolega. Ir e, jūs kalbate apie biomasę, kuri yra gaminama tik tai žemės ūkio sektoriuje, tai ir būtų mediena ir kita biomasė. O aš manau, kad mums nereikėtų apsiriboti tik tai šio, šiomis biomasės e, rūšimis. Uh, Nes jei mes nesižvelgsime į kitus galimus biomasės e, generavimo būdus, e, tuomet galime susidurti su problemomis. Ir negalime biomasės gaminti tik iš e, kult, grūdinių kultūrų. Mes žinome, kad šiuo metu energijos kainos yra labai mažos, todėl reikėtų pagalvoti apie ilgalaikę e, situaciją, apie tai, ar ta veikla bus pelninga ir reikėtų taip pat įvertinti ir žaliavos kainą. O šiandien ūkininkai augina e, pakankamai daug ir mes jau pasiekėme tam tikrą ribą. Ir mes kalbame apie krizę žemės ūkio sektoriuje ir beje, kai kalbame apie krizę, dažnai pamirštame apie tvarumą. Ir taip, aš pritariu nuomonės autoriui, kad taip reikėtų geriau išnaudoti vietos, vietoje esančius energijos šaltinius. Ir tai būtų beje naudinga ir tam, kad, gali, kad ūkininkai galėtų įvairinti savo pajamų šaltinius. Ir baigdamas, aš norėčiau pasakyti, kad galimybės, galimybę reikėtų paieškoti ir kaimo plėtros priemonių, tarp kaimo plėtros priemonių. Kolegos, prašau kalbėti tik apie naujus dalykus, nekartoti to, kas jau buvo pasakyta. Prašau, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai svarbus dokumentas e, ir žemės ūkiui, kadangi tai padės spręsti ir kaimo plėtros, ir regionų plėtros klausimus, ypatingai atskirose valstybėse, kur pakankamai daug yra e, reiškia biomasės, kuris skaičiuojama net pusantro du šimtai kartų viršė valstybės poreikius. Ir manau, kad e, tai yra susiję su tvaru žemės ūkiu, su žiedinės ekonomikos panaudojimu. Ir manyčiau, reiktų atkreipti dėmesį, kad šiandieną daugiau kaip pusė ES perka energetikos iš trečiųjų šalių. Tai apie 400 milijardų eurų išleidžia kasmet. Tai yra didžiuliai resursai, kuriuos galima nukreipti būtent į, reiškia, atsinaujinančios energetikos panaudojimą. Į, manyčiau, kad reiktų paminėti, kad ne tik tai padidintumėm pajamas ten gyvenančių žmonių bet kartu ir vietos biudžetų pajamas valstybių biudžetų pajamas Labai būtų svarbu, kad būtų plačiau naudojama, pavyzdžiui, mediena ne tik tai, reiškia, šilumos gamybai, bet ir, reiškia, e, bet ir gaminant biodujas, kurias paskui galima užpildyti automobilius ir mažinti, reiškia, automobilių pramoniai taršą. Labai būtų svarbu panagrinėti, o kaipgi mes šiandien panaudojame miško kirtimo atliekas, šakas, viršūnės ir ypatingai reiktų pagalvoti apie kelmus labai daug resursų yra sakykime nendrės todėl iš tikrųjų siūlyčiau pagalvoti apie tai kad e, plačiau būtų naudojama e, galimybės kad ūkininkai galėtų daugiau panaudoti. ačiū. Much, Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti ponui Bogovičiui už puikų nuomonės projektą. Mūsų komiteto vardu aš pritariu praktiškai viskam, kas yra tame projekte. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kaip svarbu modernizuoti žemės ūkio gamybą ES, kad sumažintume neigiamą žemės ūkio įtaką aplinkai ir prisidėtume prie didesnio atsinaujinančios energetikos naudojimo. Nuomonėje sakoma, kad transporto sektoriuje yra problemų, siekiant iki 20 metų 10 procentų atsinaujinančių šaltinių naudojimo. Ir čia turime kalbėti tada apie naujus sprendimus transporto srityje. Ir norėčiau čia pabrėžti, kad labai svarbu naudoti atsinaujinančią energetiką ne, e, elektros automobiliam, ne tik biodujas automobiliuose. Taip pat kita svarbi tema yra turėti tinkamą infrastruktūrą, kad galėtume <clears throat> panaudoti tą atsinaujinančią energetiką jei vienos šalis gamina per daug, bet jos negalima perduoti kitom šalim, kuriom trūksta tokios energijos, tai e, kokią prasmė tada gaminti. Ir dabar jau baigsiu. Ir maistų, maisto, maisto produktų, tikrai, kultų, maistinių kultūrų neturėtume naudoti energijos gamybai. And, uh... Interesting... Dėkoju. Iš tikrųjų labai įdomu skaityti šį dokumentą ir kaip ir neradau, prie ko galima būtų prisikabinti. Airijoje šiuo metu da, labai madinga yra apželdinti viską miškais, bet aš manau, kad čia reikėtų nepamiršti vieno dalyko, tai yra nenumatytų pasiekmių dėsnio. Kai kuriuose da, vietose Airijoje naudojamos, yra e, apželdinamos miškais tam tikros vietos. Ir dėl to keičiasi ekosistema ir e, ji keičiasi taip, kad ne, kaip tik skatinamas yra klimato atšilimas. Taigi nepamirškime to. Be to man nelabai patinka mintis, kad e, aš turėsiu savo degalų baką pripilti kūrą, kuris bus pagamintas iš e, grūdinių kultūrų, kuri, kuri, kurios naudojamas žmonėms maitinti. E, ypač kai aš žinau, kad Afrikoje žmonės miršta iš bado. Ačiū. Pone pirmininkė, dokumentas yra geras, taip galima būtų kalbėti apie varius valstybių narių skirtumus, nes tų skirtumų iš tiesų yra daug. Kai kurios šalis yra labiau pažengusios bioenergijos srityje nei kitos. Mums reikia ilgalaikių sprendimų, reikia investuoti į mokslinius tyrimus. Reikia suprasti, kad jei mes naudojame plotus, pavyzdžiui, kukurūzams auginti Šiaurės Vokietijoje ir Danijoje, tai taip mes prisidėsime prie žemės kainos augimo. O tai reiškia, kad kai kurie ūkininkai nebeturė, nebeturės galimybės ten verstis įprastinių ūkininkavimu. Žinome, kad kad uh, Vėjo energija taip pat galėtų būti geriau panaudota. Reikėtų galvoti ir apie vandenylio pritaikymą gaminant kūrą mūsų transporto priemonėms. Bet manau, turime išnagrinėti visas galimybės mažinti iškastinį kūrą. Ponas Mat, ponia Mato, ačiū, ponė Pirnikė soprattutto sui biocarburanti. Relatore... Dėkoju, pirmininkė. Mes labai susikoncentruojame į biologinį kūrą, tą minėjo ir pranešėjas. Bet kai kalbam apie atsinaujinantį čia energetiką, nepamirškime vandens, nepamirškime saulės, nepamirškime vėjo energijos. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, mano šalyje, Italijoje, labai aktyviai mėginama naudoti ir šias energijos rūšis, kombinuojant su energijos gavimu iš atliekų. Mes mėginame iki 20 metų tai pasiekti neprastų rezultatų. Norime tapti nepriklausomi nuo iškastinio kūro. Norime būti nepriklausomi nuo didžiųjų koncernų, kurie gamina energiją ir daro iš to verslą. Vėjo energiją gamina ir dideli koncernai, kartais jie ir iškraipo rinką. Ta, į tą reikėtų taip pat atkreipti dėmesį. Mes turime stengtis, kad energiją kiekvienas galėtų pasigaminti pats, kad taptų nepriklausomi energijos naudojimo vartotojai. E, energija yra baig... išteklius, kuris nėra nesibaigiantis Žemės ūkis, kuris gamina energiją, naudoja taip pat ir labai daug pesticidų ir dabar daug kur išgaunama saulės energija, uždengiant ištisus didžiulius plotus saulės baterijomis, tada tų plotų jau nebegalima panaudoti kitais tikslais, tai turi įtakos ir ekozonoms, uh, taip pat kertami miškai dėl to, kad reikia kūro ir panašiai. Į visus šitos dalykus pranešime nėra pakankamai atsižvelgta, reikia visą tai įtraukti į pranešimo tekstą. Dėkoju. Toliau ponas Agiu. Pirmininkė, mes kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, bet juk mes nekalbam apie biomasę ir nematome, kaip kokia trapi yra šita sistema. Su biomasė yra susiję dvi problemos. Ji turi būti vietinio, vietinės gamybos ir ji turi būti nebrangi. Jeigu mes tokio, to pasieksime, tai biomasė apsimokės. Būčiau apsidžiaugęs, jeigu šis pranešimas būtų atsižvelgęs į vieną dalyką, tai etanolio augalai, iš kurių gaminamas etanolis. Kai pagaminamas etanolis, lieka pašarai, kurie, kuriuos galima šerti gyvuliams. Tai yra labai svarbu. Gaila, kad nebuvo paminėta šiame pranešime. Tai būtų vienas iš tokių labai na, aktualių biomasės panaudojimo sferų. Dėkoju. Ar norite dar pasisakyti, ponė Petit? Taip. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Bogovič už puikų pranešimą ir noriu pasveikinti jį, pateikus tiek daug gerų pasiūlymų. Jis išvelgė ir Žemės ūkio komiteto atsakomybę šioje srityje, tai yra gerai, kolegos pateikė įvairių prasmingų pakeitimų, žinoma, už kai kurias rytis labiau atsakingi ITRE ir ENVI komitetai ir aš esu pranešėja šiais klausimais tose komitetuose. Tačiau čia mes kalbam apie žemės ūkio aspektus, kiek svarbi yra žemės ūkio naudmenų, kiek svarbus yra žemės ūkio nuodmenų klausimas ir žemės ūkio indėlis į energetiką apskritai. Ypač naujose valstybėse narėse tikrai galima pasinaudoti nenaudojamais laukais, galima auginti juose bioenergetinius augalus. Ir aš tikrai manau, kad tokiuose nenaudojamuose plotuose auginami augalai tikrai galėtų būti naudojami ir kūrui kaip energijos šaltiniai. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad, bus, kad čia skatinama ir e, aktyvi miškininkystė, kuri leistų sumažinti CO2 išmetalus ir padidinti biomasės kiekį. O tai, žinoma, padeda siekti ir klimato kaitos mažinimo tikslų komisija atkreipė dėmesį, kad reikia sumažinti administracinę naštą, o tai labai sunkiai sekasi kai kuriuose valstybėse narėse. Todėl norėčiau dar kartą paraginti valstybės narės supaprastinti e, biurokratinį aparatą šiuose srityse. Pirmininkas paprašo e, komisijos atstovo, kolegos Džiulio Valpį iš energetikos generalinio direktorato pasisakyti šiuo klausimu. Prašau. Yes, thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, susidomėjom išklausėm visas labai įdomias pastabas. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad ši komisija turi labai aišku tikslą. Mes norime, kad ES pirmautų bioenergijos srityje. Ir to tikslo siekime, sieksime įgyvendindami iki 2020 metų nustatytą tikslą pasiekti, kad 20 procentų visos mūsų energijos būtų pagaminta iš bio šaltinių, o iki 2030 metų net 27 procentai turėtų būti tokios energijos. Taigi tai reikėtų atsižvelgti. Be to buvo kalbėta apie tai, kad reikia integruoti atsinaujančius energijos šaltinius geriau į mūsų energijos tinklus. Ir čia aš manau, kad bioenergija gali suvaidinti svarbu vaidmenį dėl to, kad tai yra labai toks įvairialypis energijos šaltinis, nes jį gaminant galima ir maitinti žmonės, ir apsirūpinti energiją, ir užtikrinti švaresnį transportą. Mes taip pat skatiname ūkininkus būtis ir kooperatyvus, ir taip pat siekiame e, mažinti anglės dvideginio įskirimą transporto sektorijoje. Ir čia kaip tik biokūras gali labai mums padėti. Bet to norėčiau Jums priminti, kad po 2020 metų ketinama peržiūrėti atsinaujančios energijos šaltinių direktyvą. Ir mes jau tam pradėjome ruoštis ir taip pat mes šiuo metu e, nagrinėjame uh, E, biokūro tvarumo politiką. Mes taip pat galvojame apie tai, kaip galima būtų skatinti tvarę miškininkystę ir kaip galima būtų užkirsti kelią e, nenumatytoms pasiekmėms, apie kurias buvo kalbėta. Tai viena iš jų ir būtų konkurencija tarp maisto, maistui auginamų kultūrų ir kūrų auginamų kultūrų. Dėkojame. Pone Bogovič, jums žodis, bet jeigu galite, kalbėkit neilgai. Ja, hvala za e, te pripombe in tudi za. Už pastabas, ačiū už tai, kad išreiškėte supratingumą tuo klausimu. Mes dar nebuvome susitikę su šešėliniais pranešėjais. Pakeitimus galima teikti iki kovo 22 dienos. džiaugiuosi, kad suvokėte, kad e, energetikos srityje ir žemės ūkio srityje kainos kinta labai sparčiai ir tikslai, kurie, kurių siekiame, tie atsinaujinančios energijos daly, dalies, e, atsinaujinančios energijos dalis visame energetikos pakete yra tvirtai nustatytas tikslas ir kartais pasidaro sunku jo pasiekti dėl tokio nestabilumo. Yra ir poleminių klausimų, pavyzdžiui, šeštasis klausimas, šeštasis punktas yra poleminis, nes čia kalbama apie tai, ar galima pasiekti kainų, didesnio kainų stabilumo taikant naujas priemonės. Tačiau prisiminkime pieno pramonės istoriją. Ten viskas buvo labai panašiai. Buvo, panaudot, buvo panaikintos kvotos ir kas, kas pasidarė. Cukriniams runkeliams grėsia tas pats 16-17 metais. Aš manau, kad galima šiek tiek reguliuoti e, šią sritį ir netgi reikia tą daryti, nes perprodukcija gali kelti problemų. Vietos gamintojai, vietos gamintojų skatinimas yra tikslas, kuris susijęs su kitais mūsų siektinais tikslais, tai yra labai geras dalykas. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra dirbonuojančių laukų, dideli plotai dirbonuojančių laukų, kurių potencialas dar nėra išnaudojamas. Saulės ir vėjo energijos paminėjimas, aišku, yra prasmingas, tačiau tai yra sistemos, kurios veikia 10-15 metų ir ten nėra didelios, tokių didelių kainų ir poreikių sviravimo. Jeigu mes turėtume panašią e, stabilę reglamentavimo sistemą žemės ūkyje ir paramos sistemą, tai tada čia kainos irgi taip smarkiai nesviruotų. Tačiau bet kuriuo atveju džiaugiuosi mūsų diskusiją, džiaugiuosi jūsų nuomonėmis ir parama rengiant šitą nuomonę. Ačiū. Dėkoju. Sako pirmininkas. Pani poseł, że będziemy mieli mało czasu. Taigi, ką dabar reikėtų daryti, sako pirmininkas, kaip dabar man pasakyti kitiems kalbėtojams, kad jų klausimams nagrinėti laiko nebeturime arba turime jo labai mažai. Dabar perėsime prie kainų sviravimo klausimo žemės ūkio rinkose. Tai labai rimta problema dabartiniu metu. Neturim, kainos yra visiškai nestabilios. Dabar paprašysiu pasisakyti ponios Andželik Dėlė ir pristatyti savo pranešimą. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė, pabandysiu greitai tą padaryti, nors jūs sakėte, kad tai labai rimta ir plati tema. Ir tikimės, kad turėsime dar laiko, kada nors kitą kartą šią temą paliesti. Noriu pasakyti, kad žemės ūkiui tai yra labai svarbus dalykas, ypač turint galvoje dabar esančią krizę ir kainos vis labiau sviravo per, praeina, per praėjusius keliarius metus. Ir tas sviravimas padažnėjo. Tai yra išskirtinis reiškinys ir jis turi neigiamą įtaką žemės ūkiui, nes nėra nuspėjamumo, nėra galimybės e, kažkokių mm, ilgalaikių planų ūkininkams sudaryti E, didėja spekulacijos ir noriu pasakyti, kad e, ši problema palėtė visas valstybės narės. Turime bendrą žemės ūkio politiką ir turime siekti, kad jinai spręstų kainos viravimo žemės ūkio rinkose e, problemas ir pagerintų ūkininkų situaciją. Vasarį vyko diskusijos su ekspertais ir čia e, buvo galvojama apie kai kurias galimybės, tai yra e, žemės ūkio dviejų ramščių politiką, rinkų skaidrumą, krizės valdymo priemonės e, per propagavimo programas, konkurencingumo klausimai ir taip pat G20 valstybių tarpe <clears throat> galimybę kalbėti ir spręsti šias problemas, nes tai yra ne tik techninio pobūdžio, bet ir politinis klausimas ir Europos komisijos ir parlamento požiūriai išsiskiria. Aš esu žemės ūkio specialistė ir galiu pasiūlyti konkrečias priemonės, kurias siūlo žemės ūkio specialistai, mes norime paprasto ir aiškaus sprendimo, ūkininkai iš mūsų daug laukia ir mm, turime būti pragmatiški, neturime daug laiko. Ir nuomonėje aš siekiu pateikti pasiūlymus, kaip geriausia e, kovoti su kainų sviravimu žemės ūkio rinkose e, busimoje žemės ūkio busimoje bendroje žemės ūkio politikoje. Tai pirmiausia, reikia objektyvę situaciją įvertinti, e, turiu galvoje kainų sviravimo ir jos poveikį tiek Europos Sąjungos, tiek pasauliniu mastu. E, taip pat turime e, Europos parlamente ilgalaikę viziją numatyti ir pateikti pasiūlymus komisijai, kaip galėtume šią problemą spręsti. Tai tokie yra mūsų tikslai. Ir čia turime neužmiršti, kad turime užsitikrinti saugo apsirūpinimą maistų, užtikrinti testinumą žemės ūkio ir ūkininkų e, gyvenimo ir darbo testinumą. Tikiuosi, kad e, mūsų pranešimas prisidės prie šių problemų sprendimo. Noriu padėkoti visiems šešėliniam pranešėjim ir e, sudariau galimybę visiems išdėstyti savo nuomonę ir esu pasirengus atsižvelgti į visų indėlį ir labai visiems dėkoju. Dėkui. Pradėsime diskusiją. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį, kad galite užmėgsti asmeninį kontaktą su parlamentarė rengusi šį pranešimą ir galite išreikšti į savo asmeninės nuomonės, dar galima teikti pakeitimus. Aš manau, kad kuo anksčiau pateikite savo pasiūlymus raštu tiesiai rengiančiam pranešimą asmeniui, tuo yra geriau. Pone Miller, prašau. Ja, vielen herzlichen Dank. Dėkoju. Ačiū už tai, kad pristatėte kryptis. Mes tikrai turime labai rimtai svarstyti rinkų nestabilumo klausimą. Man svarbus du aspektai. Jaunų ūkininkų problemos, mes norime jiems padėti, norime atverti jiems ateities perspektyvą, o pagal antrąjį ramstį reikia vis dėlto matyti tą nemažą erdvę atsiveriančią regionams. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad maisto tiekimo klausimas yra pirmasis, yra svarbiausias klausimas, bet vis dėlto matau, kad mes negalime atsis, atsiskirti nuo tos idėjos, kad daugiausia maisto, kuris naudojame, turi būti užauginama Europos Sąjungoje žalinimo procesai taip pat yra labai svarbus, reikia numatyti ir sprendimus susijusius su draudimo sistemomis, ypač šioje srityje. Ačiū. Dėkoju Jums už trumpą pasisakymą, sako pirmininkas toliau kolega Agniu. Pirmininkė, labai ačiū. Kalbame apie priemonės, kurias galėtume panaudoti sumažindami kainų sviravimą žemės ūkio rinkoje. Dvi priemonės galiu pasiūlyti. Jis yra panaudota, tai yra ateities rinkos, futures markets, kad jos tinkamai veiktų, tai jose turi e, e, vienodomis sąlygomis ir vienodais <laughs> kiekiais dalyvauti tiek gamintojai mm, ir tiekėjai, tiek e, rinkų makleriai. Mane neramina, mane siutina tai, kad uh, Europos Sąjungoje tas, tas ateities rinkų prekiavimas visai apsunkinamas. Kita priemonė, kurią galėčiau pasiūlinti mažmenininkai su žinomais gamintojais veikia kartu ir turi e, sutartis, kuriuose pašarų kaina yra susijęjama su produktų kaina. Tai tokios dvi priemonės, kurias galėčiau pasiūlyti. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip, kainų sviravimas turi labai dramatiškų pasiekmių žemės ūkiui, tiek gamintojams, tiek investicijoms į žemės ūkį, tiek našumui, tiek konkurencingumui. Nuo 2000 metų tie sviravimai prasidėjo ir kartais jie iš tiesų yra labai ženklus. Kalbant apie pasaulinę situaciją, įvairios valstybės laikosi įvairių strategijų, atsižvelgdamos į savo interesus. Kinijoje 71 e, procentų, 40 procentų JAV, o Europos Sąjungoje e, parama nukrito 6 procentais, tuo tarpu, kai parama ūkininkams, kaip minėjau, Kinijoje išaugo 61 procentų, JAV 40 procentų, o ES 6 procentais krito. Tai tokia situacija pasaulinėse rinkose yra atitinkamai kainos, ją orientuojasi, labai didelis spaudimas daromas žemės ūkiui, o bendra žemės ūkio politika turi užtikrinti, kad saugiai apsirūpintume maistu kad ūkininkai turėtų e, atlyginimus, leidžiančius normaliai gyventi, turime užtikrinti žemės ūkio gamybos testinumą. Kaip mes norime, e, kaip, kaip galime tikėtis, kad ūkininkai gins bendrą žemės ūkio politiką, jei e, atsiduria vis sunkesnėje situacijoje. Oh, sorry, Ferran Pulson. Oui, merci. Uh... Dėkoju. Pirmiausia, pirmininkė, norėčiau padėkoti uh, už tai, kaip bendravote su komisaru. Ir manau, kad mūsų komitetas dar tvirčiau turėtų stovėti pritarčiau tam, ką sakė kolega Oazo, bet noriu pabrėžti, kad neturime jokių realių priemonių kainų sviravimui sumažinti. Baigėsi pieno kvotų taikymas. O dabar tik tai racionalizuotas protekcionizmas galėtų mum užtikrinti tinkamą situaciją. list był do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego Junckera. Tas laiškas, tai reiškia laišką komisijos pirmininkui Junkeriui. Ponas Kapitė. Dėkoju, pirmininkė. Kainų sviravimai žemės ūkio srityje pastaraisiais metais yra didžiulė rizika ir didžiulė problema gamintojams apsaugos sistemos buvo nuosekliai mažinamos jau daug metų. Ir klausydamasis pranešėjos, galiu pritarti daugumai jos išsakytų minčių. Ypač, kai ji kalba apie tas problemas ir apie tą kontekstą, kuriame vyksta šios diskusijos. Tačiau leiskite išsakyti ir kitokių idėjų. Yra tam tikrų inovatyvių požiūrių kurie galėtų šiek tiek pakeisti susidariusią padėtį žemės ūkio srityje. Ir tos inovacijos tikrai neturi būti užmirštos. Būtent inovacijos galėtų padėti išspręsti kainų sviravimo problemas. Kalbantys su komisaru Hogan jau buvo progų aptarti ir paminėti inovacijų klausimą Ir aš manau, kad tikrai galima būtų taikyti tam tikras intervencijas, tam tikrus mechanizmus, įtraukiant juos, aišku, į didesnius mechanizmus, kaip eurozonos stabilumo išlaikymas, eurogelbėjimo programos ir panašiai. Ir Europos investicijų bankas turi tam tikrų būdų įtakoti kainas ir aš manau, kad pranešėja galėtų atsižvelgti ir į tokias naujas priemonės, inovatyves priemonės. Dėkoju. Man šio, šioje srityje labai svarbu yra išsiaiškinti, kokių yra paramos galimybių, kokiose valstybėse narėse. Ir tas galimybės reikia kažkaip suderinti pieno sektoriuje remia, pieno sektoriuje tam tikri ūkininkai remiami, kitose šalise vėlgi ne, tai yra susijęta su sąlygomis, kurios yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse. Taip yra negerai. Jeigu norime bendros rinkos Europ... ir Europos, tai mums reikia ir vienodų sąlygų. Mes turime vieną rinką, bendrą rinką, tai turime taikyti vienodas vienodus reikalavimus visiems ūkininkams Taip pat nepamirškime kokybės reikalavimų. Kokybė yra svarbiausias dalykas. Žmonės moka už tokias prekes, kurios yra kokybiškos ir kurios yra gaminamos Europoje. Tačiau nereikia atsisakyti ir tokios galimybės supirkti javus, pavyzdžiui, spekuliacinėmis kainomis, dėl to, kad uh, sakykime, pasaulyje kaina sumažėja 2 procentais ir tikimasi, kad per keletą mėnesių ta kaina gali 14 procentų išaukti. Ir panašiai tokie spekuliaciniai dalykai vyksta ir į tai reikia atkreipti dėmesį. Mes konkuruojame su pasaulinė rinka ir negalime neatsižvelgti į tuos aspektus. Kokia, kokį poveikį mūsų rinkoms turės TTIP ateityje? Ačiū. Nestabilių kainų klausimas, man atrodo, yra klausimas, kurį reikia spręsti, nepamirštant apie tai, kad dažnai taikoma dažnai e, kainos keliamos e, kerkyla dėl vienų priežasčių, o mažėja dėl visiškai kitų. Ir kartais gali susidaryti perteklius ir dėl to mažėja kainos, bet gali būti ir taip, kad, kad problemos kyla ir dėl ne, ne informacijos tokos. Ir taip, susif, taip e, atsiranda kraštutinių situacijų. Aš manau, kad mes suprantame, kad tam, kad mes galėtume spręsti e, dabartinės problemas, mums reikia daugiau Europos. Reikėtų taip pat imtis veiksmų ir pasaulinėje priekybos organizacijoje ir didžiajame dvidešimtuke. Mes e, patiriame tikrai didelės problemas, reikia galvoti apie e, pajamas. Ir Taip pat aš manau, kad jei mums pavyks imtis darbo tarptautinių lygmenių, tuomet bus labai gerai, bet reikia imtis veiksmų ir Europos Sąjungų. Ir yra įvairių, pavyzdžiui, pavyzdžių, kuriuos mes galėtume pritaikyti Europoje. Tai gali būti ir draudimo kažkokios schemos. Ir aš manau, kad yra viena prie, sritis, kur tikrai mes galime imtis priemonių, tai yra geresnė informacijos sklaida ir spaudimas tarptautinių lygmenių. Ja, dank, ganz kurz. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritariu daugam iš to, kas buvo pasakyta, ypač ką kalbėjo paskutinis kolega. Kalbėdamas ūkininkais Vokietijoje, išgirstu labai daug reikalavimų ir sakoma, kad tai yra nacionalinis dalykas, mes, esam ne, mes nesam už tai atsakingi. Kalbama apie tai, kad reikia sukurti specialias nacionalinės mokesčių taisyklės. Yra geri, derlingi metai, tada mokomi dideli mokesčiai, bet sunkiais metais uh, galbūt reikėtų mažinti tos mokesčius arba sudaryti atsargų fondą gerais metais, kai yra mokami dideli mokesčiai. Tokį reikalavimą nuolat išgirstu iš ūkininkų Vokietijoje. Na, o dabar dėl kiekių reguliavimo noriu pasakyti štai ką. Mm, kiekius galima reguliuoti tik tai tada, kai būsime apsaugoti nuo, į, nuo importo. Jeigu to neturėsime, tai neveiks jokie kiekių reguliavimai. Mes galime įsivežti viską, turime susitarimų su pasaulio priekybos organizacija. To irgi niekas nepakeis. Todėl reikia sugalvoti kokią nors protingesnę sistemą, o ne kiekių reguliavimas. Nes mes nesame apsaugoti nuo įvežimo iš užsienio. Ta sistema be apsaugos nuo importo niekaip neveiks. Tai yra laiko gaišimas apie tai kalbėti dabar. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas dabar komisijos atstovas, ponas Kis iš generalinio direktorato. Prašau. Uh, ačiū, ponio pirmininkė. Aš norėčiau paaiškinti iš karto vieną dalyką. Mes norėtume, kiek įmanoma, bendradarbiauti su uh, pranešėja. Mes jau nusintėme jai. Uh, informaciją apie anksčiau atliktas analizės šioje srityje. Šiuo metu mes tai vėlgi nagrinėjame tai, kokias priemonės mes turime. Ir be abejo, mes su manimu pateiksime jums dar papildomos informacijos, ar jūs pageidautumėt jos kaip komitetas ar pranešėja. Be to norėčiau paaiškinti kelis dalykus, kurie gal ir, kurios gal ir nepaminėjau labai aiškiai, kai kalbėjau anksčiau. Uh, Aš nekalbėsiu apie Europos parlamento tikslus ir komisijos nustatytus tikslus, nes e, tie klausimai įeina į jūsų kompetenciją. Kalbėsiu apie faktus ir pasistengsiu pabrėžti vieną dalyką, kuris mūsų galva kartais yra klaidingai e, suprantamas. Mes niekuomet nenorėjome pasakyti, kad viskas yra puiku žemės ūkio sektorija. Yra akivaizdu, kad kai kyla kainos ar kai jos mažėja, žemės ūkio sektorius susiduria su, nuos, su, uh, uh, su problemomis. Ir net kai didėja ar mažėja ka, pa, trašų kainos, pavyzdžiui, tuomet tai labai smarkiai atsiliepia uh, žemės ūkio produkcijos kainoms. Ir praktikoje tai reiškia, kad e, ūkininkai e, susiduria su finansinėmis problemomis. Pranešėja taip pat kalbėjo apie tai, kad e, didžiausia problema yra tai, kad neaišku, kokios bus kainos. Kai mes žinome, kad vidutinė kaina, pavyzdžiui, yra apie 100 eurų, ko to taip ir buvo ilgą laiką ir kaip sviravimai numatome buvo maždaug 20 eurų dydžio, tuomet viską lengva yra programuoti, prognozuoti, bet kai kainos per vienerius metus du kartus padidėja, du kartus po to nu, sumažėja, tuomet labai sunku yra ką nors prognozuoti. Mes manome, kad veiksmų imtis reikia sprendžiant sviravimo srityje, mažinant neaiškumą rinkoje. Ir tai yra tos problemos, kurias reikia lab, konkrečiai spręsti. Ir mes darysime viską, kad galėtume suteikti jums kuo daugiau informacijos, jei tik ji bus jums naudinga jūsų diskusijose. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū už tai, kad išreiškite pagydavimą ir pasiryžimą mums padėti, dirbant mūsų darbą ir kad galite papildyti šį pranešimą duomenimis. Labai džiaugiamės tuo. Na, o dabar paprašysiu pranešėjo trumpai pakomentuoti vykusią diskusiją. Labai trumpai, ponia pirmininkė. Aš suprantu, kad laiko turime labai mažai ir pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė už jų e, pastabas, kurias aš pasižymėjau. Aš tikiuosi, kad mes e, galėsime traukti jūsų pastabas į dokumentą, nors gal ir nebus lengva dirbti, nes e, darbo grafikas yra labai įtemptas. Ir aš turiu iki balandžio 20 dienos perduoti šį dokumentą vertimo tarnyboms, tai reiškia, reiškia, kad turime dirbti labai sparčiai. Ir taip pat dėkoju komisijai, taip iš tikrųjų. Buvo, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai bendradarbiauja su komisija ir mes visi norime apsaugoti Europos ūkininkų interesus. Todėl mes visi privalome ieškoti sprendimų, kurie padėtų mums užtikrinti šviesesnę ateitį mūsų, aki, mūsų ūkininkams ir kuri taip pat galėtų padėti mums kuo geriau išnaudoti bendrą žemės ūkio politiką. Dėkojame. Taip pat E, galime pasinaudoti ir vietos duomenimis. Ir štai pavyzdžiui, Ispanijos žemės ūkio ministras kalbėjo apie tą taikomas tam tikras priemonės, taigi tą patirtim reikia naudotis. Ir ponas Agijo taip pat minėjo konkrečias sritis. Tikiuosi, kad jums tai tikrai padės rengiant pranešimą pat, ir patobulinti jį, nes šalis turi įvairios patirties. Ir mes, žinome, rinksime dar ne vieną diskusiją šiuo klausimą. Šiuo klausimu, kai jau turėsime pilną tekstą, išverstą tekstą. Dabar trumputė techninė pertraukėlė, o po to vyks koordinatorių posėdis. Dėkoju komisijos atstovams, dėkoju parlamentarams dalyvausim diskusijoje, o dabar netrukus pradėsime kaip į.